E, institucijos man pranešė, kad į Europos parlamentą buvo išrinktas ponas Palmer. Ir jis pakeis ponę Wilmot. Parlamentas atsižvelgė į jo išrinkimą. Norime priminti kolegai, kad jis e, tampa visateisų parlamento nariu, kaip ir kiti.